Manau, kad geriau būtų juos skersti jų kilmės valstybėje šalyje ir po to gabenti jau kaip skerdeną. Aš manau, kad čia dar galima daug ką nuveikti.